Pan przewodniczący! Pirmininkas. Please take a seat, colleagues. Kolegos, prašom sėstis. Per, pradedame pirmas, pirmąją klausimų valandą Europos parlamente po kelių sekundžių. Pradedame posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai jau yra paskelbti. Jūs juos turite. Ar kas nors turi pastabų? Nematau jokių pastabų ir prieštaravimų. Protokolas patvirtintas.